Mr. Mr. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, leiskite išreikšti padėką už galimybę būti čia, Europos žmonių rūmose. Aš džiaugiuosi, kad mes aptarėme klausimus, kurie tokie svarbus europiečiams - sveikata, sveika gyvensena ir esminė e, jos dalis - maisto sauga. Europa turi būti e, pasaulio lyderė visose sritise. Sveikata, maisto sauga, augalų ir gyvūnų sveikata yra tos rytis, kuriuose mes galime teisingai parodyti, kaip gali būti sprendžiami pasaulio, e, pasaulio iškylantis iššūkiai. Kaip istorikas aš galiu pasakyti, kad ES yra geriausias receptas pasauliui, gydant žmoniją nuo karų, neapykantos ir kitų baisių lygų. Kaip medikas sakau, kad sveikata ir ES maisto saugos standartai yra geriausias pasauliui pavyzdys, kuris leidžia užtikrinti kiekvieno žmogaus sveikatą. Ir kaip politikas sakau, visų spalvų - mėlynos, raudonos, geltonos, žalios ir kitų derinys puikiai e, dera ir su sveikata, dera sveikato sektoriuje. Gerbiami parlamento nariai, man e, Lietuvos tremtiniui ir parlamentarui buvimas šiuose rūmose yra, e, sukelia daug emocijų. Ir aš norėčiau vieną juoką pasakyti. E, nuo pat vaikystės. Vajojau, kad užimsiu šią vietą, kai bėgiau Sibiro tundroje, turbūt irgi apie tai galvojau. Žinoma, tai e, e, humoras, bet rimtai kalbant, aš turiu pasakyti, kad aš svajojau apie geresnį, šviesesnį gyvenimą, kada galėčiau padėti žmonėms gyventi teisingą ir sveiką gyvenimą. Ir aš būtent tą dariau visą gyvenimą. Mėly draugai, jeigu jūs sutiksit, aš savo kaip komisaro darbą dedikuosiu žmonėms, jų sveikam ir sąžiningam gyvenimui. Aš galiu pažadėti vieną dalyką. Aš dirbsiu sunkiai ir dirbsiu kartu su jumis. Kartu mes galėsim tai nuveikti. Ir dabar norėčiau pridurti vieną svarbų dalyką. Mano rankose mūsų Biblija, mūsų sutartis. Pažvelkite į 16 straipsnį, 9 jo dalį ten numatyta, kad tarybai pirmininkauti turi valstybių narių atstovai e, lygios rotacijos principų. Ta pasiūlymą aš pateikiau Europos konvete. Ir tas pasiūlymas yra įrašytas į sutartį rotacija suteikianti visiems vienodas teisės. Mes turime siekti vienodos e, padėties Europoje sveikatos ir žmogaus teisų požiūrių. Ačiū. Grazie komisario per eh, aver. Eh, Dėko, dėkoju komisijos eh, paskatajam nariui, dėkoju, kad atsakėte į visus mūsų klausimus. Ačiū ir už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėjimui laiko pagal ping-pong sistemą. Kartais to laiko tikrai skiriama labai nedaug, nes kai kuriais klausimais mums, aišku, reikia kur kas daugiau laiko, kad galėtumėme tinkamai atsakyti į klausimus. Bet štai tokios galioja taisyklės, kurias mes patys patvirtinome. Ir tokių taisyklių laikėmės šių klausimų metu. Jūs minėjote ir aš taip pat norėčiau priminti, kad vyks koordinatorių posėdis, kurio metu mes įvertinsime klausimus. Koordinatorių posėdis įvyks šiandieną nuo 3 iki pusės 5 po pietų. O po to mes e, pasikalbėję su koordinatoriais įvertinsime jūsų pasirodymą šiandieną šiuose klausimuose. Taigi dėkoju visiems. Na ir atsiprašau, kad kartais teko man pamojuoti plaktuku, bet turėjau kiek galima įmanoma laikytis e, taisyklių. Iki pasimatymų.